Ne. Žinau, kad Europos parlamentas pritarė tokiam ypatingam susirūpinimui ir ypač dėkuoju Jums už tai. You, dėkuoju ir Jums, komisarė Damanaki. E, kolegos diskusijos dėl padėties yra nebaigtos. Balsuosime iš kart po to, kai aptarsime kitą klausimą. Tai yra Egipto klausimą ir ypač tinklaraštininko Al-Abd El-Eta bylos atvejai. Visų pirma, ponas Kaminski, prašau. Ačiū pirmininkė. Na, mes tikrai stebėjome įvykius Egipte, daug ko tikėjomės iš tų įvykių. Egiptas yra labai svarbi šalis tam regionui ir apskritai visam pasauliui. Negalime ignoruoti tokios šalies, kurie gyvena 70 milijonų žmonių, jų kultūra yra ypatingai svarbi visam arabų pasauliui. Taigi mes tikėjomės, kad Egiptas bus teigiamų demokratinių pokyčių pavyzdys. Taigi mes nekantrai laukiame, kaip toliau padėtis klostysis Egipte, tikėjomės, kad jie taps pavyzdžių modernios valstybės, demokratinės valstybės, kuri funkcionuoja islamo pasaulyje. Galima sakyti, kad arabų ir islamo šalys e, irgi pritarė demokratiniam vertybėm. Mes norėjome tai pasakyti. Tačiau dėje mes gauname vis daugiau signalų, kurie rodo, kad dabartiniai įvykiai Egipte tikrai neteikia daug optimizmo. Girdėjome apie įvairius žmogaus teisų pažeidimų atvejus. Pavyzdžiui, koptų krikščionių teisų pažeidimai Egipte. Jų teisės nuolat yra pažeidžiamos. Ir dabargi matome, kad taip pat kyla problemų ir dėl spaudos, dėl išraiškos laisvės. Turime siūsti aišku signalą Egiptui kaip šaliai, taip pat jų vyriausybei. Turime pasakyti, kad mes džiaugiamės pokyčiais, tačiau norime, kad jie būtų teigiami, o ne neigiami. Dėkoju, kolega Paška. Ačiū pirmininkė, komisarė. Hosni Mubarakas nebėra Egipto prezidentas. Iš esmės, tai suteikia galimybę perinamojo laikotarpio vyriausybei valdyti šalį. Tačiau matėme, kas vyko per taikias demonstracijas už krikščionių koptų teisės. 25 Egipto piliečiai žuvo, daugiau negu 300 buvo sužeista. Tai akivaizdžiai rodo, kad perinamo laikotarpio vyriausybė prarado kontrolę. Matome, kas yra, kokios prievartinės priemonės yra taikomos šalyje, kaip yra elgiamasi su tinklaraštininku Ala Abd El Fatah bei Michael Nabil Sanad. Matome, kad yra taikomos autoritarinės e, diktatūros priemonės, taip pat karinės priemonės ir tos priemonės netitinka žmogaus teisų deklaracijos 10 straipsnio. E, ir nesuteikiamas žmonėms galimybės į teisingą ir viešą bylos nagrinėjimą. Turime reikalauti, kad šis šalis grįžtų prie e, taikių, demokratiškų e, šalies valdymo principų. Ačiū pirmininkė. Daug kas iš mūsų sveikinome e, čia parlamente arabų pasaulio visą judėjimą. Tačiau Tunisas, tarkim, Egipto atvejis lyg ir teikia tam tikrų vilčių. E, vis tik tai mes turime nerim, dėl ko ir nerimauti, palyginti, aišku, su, su Sirija, Egiptas, matome, kokie buvo atvejai. Allah Abdel Fattah e, tinklaraščio e, atvejais, kuris buvo dar sulaikytas prie Mubarako, areštuotas. Dabar jis vėl patyrė tą patį likimą. Jis atsisakė bendarbiauti su kariniu tribunolu. Tai yra Egipto žmonių kovos su neteisingumu prieš civilius simbolius. Tai yra tie, kas kritikuoja režimą ir ypač kariškius sulaukia tokio likimo. Tačiau jeigu nėra žodžio laisvės, demokratijos nebus. Tik tai dešimt dienų iki rinkimų Egipte, Egipte beliko. Taigi turime pasiūsti labai tvirtą signalą Egipto valdžiai, kad jie, jie tikrai garantuotų visas savo piliečių teises. Dėkuoju dabar ponas Vigenin. Pone pirmininkė, komisarė, kolegos. Šiandien svarstome konkrečius Abdel Fatah ir kolegos Sanat atvejus. Mes atstovavome 500 ES piliečių ir mes primiktinai reikalavome, kad šie asmenys būtų paleisti. Tačiau šie atvejai yra tik simptomai rodantis, ką išgyvena Egiptas šiuo metu. Gauname labai daug informacijos apie engiamus veiksmus prieš žurnalistus, tinklaraštininkus ir kitus asmenys. Daugiau kaip 12 tūkstančių žmonių buvo patraukti atsakomybę nuo kovo mėnesio. Vis dar yra taikomas nepaprastosios padėties įstatymas, kuris suteikia galimybę karo teismams svarstyti bylas susijusias su e, civiliais. Kairė 25 žmonės buvo nužudyti Egipto pareigūnų. Ir mes, Europos piliečiai, tikimės, kad Egiptas susilauks geresnės ateities. Iš savo pačių istorijų žinome, kad kelias vedantis link demokratijos yra ilgas, sudėtingas ir sunkus. Mubarako nuvertimą galima būtų palyginti su didžiuliu žemės drebėjimu, kuris sudaro sąlygas kitiems įvykiams. Ir mes turėtume pasirūpinti, kad e, Egipto pasirinkta kryptis būtų išsaugota ir kad Egiptas ir toliau eitų demokratijos keliu ir tą darytų nuosekliai ir tvirtai. Dėkoju. Dabar ponė Esaja. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos parlamentas e, nori padėti Egipto žmonėms e, pereinamuoju laikotarpiu siekiant pagarbo žmogaus teisėms, pagrindiniams vertybėms ir demokratijos principams. Pereinamuoju laikotarpiu mes turėtume laikytis jokios nulinės tolerancijos principo, žiūrėdami į žmogaus teisų pažeidimus. Mūsų rezoliucijoje karinis režimas yra raginamas e, paleisti Abdel Fatah, tinklaraštininką. Jį teisė, kaip ir daugybė kitų piliečių, karinis teismas. E, kalbant apie e, tuos įvykius priešais Masfero valstybinį televizijos pastatą, reikia prisiminti, kad daugybė žmonių žuvo tų susirėmimų metu ir daugybė buvo sužeista. Aš manau, kad civilius asmenys turi teisti civiliniai teismai. Dėl to mes turime paraginti dar kartą Egipto valdžios institucijas gerbti e, žmogaus teisės. Ačiū, pana Šakė. Ačiū, pirmininkė, kolegos komisarė. Egiptiečiai jauni, pagyvenę moteris, vyrai labai aiškiai pareiškia, kad jie nori patys spręsti dėl savo ateities, dėl savo galimybių, dėl to, kad nebūtų jokios korupcijos, dėl to, kad būtų gerbiamos jų žmogaus teisės. Mes džiaugiamės jų siekiais. Ir apgailėstaujame dėl kai kurių valstybių narių e, sprendimų padarytų praeitįje. Mes siekiame ir sieksime tikros realios partnerystės su Egiptu ateityje. Tačiau koks Egiptas tai bus? Turime žiūrėti į ginkluotojų pajėgų aukščiausią tarybą ir mane neramina tai, kad ši taryba veikia labai panašiai kaip ir prie Mubarako. E, toks neteisingas elgesys nukreiptas prieš egiptiečius turėtų būti sustabdytas. Kariniai teismai tikrai neturi jokio legitimumo. Tas yra pasakyta ir visuotinėje žmogaus teisų deklaracijoje dešimtajame jo straipsnėje. Tinklaraštininkas e, Abdel Fatah yra vienas iš naujausių nukentėjusiųjų. Rytoj jis bus kalėjime. Ir jis tikisi, kad prieš jį bus panaikinti kaltinimai, kurie yra sufabrikuoti. Jo žmona laukėsi ir netrukus turėtų pagimdyti. Mes tikimės, kad naujasis Egiptas atvers naujas galimybės Egipto žmonėms ir jo sunus bus pavadintas Halet vardu. Halet, kuris buvo nužudytas policijos pareigūnų. Taigi tai yra vienas iš simbolių, kuris atstovauja daugybę kitų nukentėjusių ir aukų. Vienas iš jų yra Nabil Senat. Mes e, remiame Egipto siekį, taikų siekį demokratijos. Todėl e, visi politiniai ir sąžinės kaliniai turėtų būti nedelsant e, paleisti. E, pone pirmininkė, aš manau, kad e, išskirtinė tvarka ši rezoliucija turėtų būti išversta į arabų kalbą. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad fata pavardė yra neteisingai parašyta, tai turėtų būti pataisyta rezoliucijos projekte. Ačiū. Pone Brantner. Egiptas atrodo vėl pradės gyventi taip kaip pirmai, elgtis taip kaip seniau. Visi veiksmai tai rodo. Pilietinėms, politinėms teisėms kyla vis didesnė grėsmė nuo revoliucijos. Nuo 2011 kovo daugiau kaip 12 tūkstančių civilių gyventojų mm, buvo surenkti kariniai trib, karo tribunolo teismai ir um, tokie kaip Fata ar Nabil Senat yra įkalinti, pat, netgi patyrė kankinimus. Mes reikalavome, kad civilius teistų civiliai, civiliniai teismai, nes kit, tai nėra tokia aplinka, kurioje gali vykti tikrai demokratiški rinkimai. Jungtinės tautos Catherine Ashton kalba tuščiamis frazėmis ir tik tai kalb, nerodo realios paramos parlamento. Parlamentas ragino uh, kad būtų sustabdyti kariniai teismai. Ir spalio 28 dieną tai buvo pasakyta. Tačiau o, vyriausiai galiotinė realiai nereikalauja, kad tie įsipareigojimai iš Irano pusės būtų realiai įvykdyti. Tai nepriimtina. Su kolega mes paraginame, kad vyriausiai įgaliotinė imtųsi veiksmų ir paremtų parlamentą, kuris nuolat smerkia tai, kad yra kariniai tribunolai taikomi civiliams jungtinės tautos neturi pasirinkimo ir jeigu bus kalbama tik apie stabilumą, tai visas mūsų įvaizdis regione nukentės. Mes turime uh, užtikrinti, kad žmogaus teisės ir demokratija būtų vertinami rimtai. Aš manau, kad egiptiečiai gali didžiuotis tuo, ką pasiekė ir mes turime juos paremti kad jie galėtų pasiekti to, apie ką svajoja ir ką turėtų turėti. Ačiū poniai Brantner. Dabar frakcijų vardu, ponia Makovei, e, liaudės partijos vardu. Thank you, chair. Ačiū pirmininkė. Tinklaraštininkas Ala Abdel Fatah yra vienas iš 12 tūkstančių civilių gyventojų, e, kuriuos teisė e, karo tribunolai po arabų revoliucijos. Jis buvo areštuotas po um, labai taikios demonstracijos spalio 19 dieną. Tai buvo demonstracija, po kurios pasiekė kariškių labai smurtiniai veiksmai prieš civilius. 25 žuvo, per 300 buvo sužeisti. Komisija ir taryba turi pareikalauti, kad Egipto valdžia užtikrintų, jog karo tribunolai nebe svarstytų civilių gyventojų bylų, kad sąžinės e, laisvės kaliniai būtų iš karto paleisti kad būtų išvengta bet kokių susirėmimų o, per o, e, demonstracijas, taikės demonstracijas, kurios yra skirtos koptų krikščionių teisėms ginti. O, E, Egipto revoliucija tikrai turi nuvesti visus prie demokratijos. Geringer de Odinger, socialdemokratų vardu. Ačiū pirmininkė. Ala Abdel Fata įkarinimas yra neraminantis žmogaus teisų pažinimo atveju pavyzdys Egipte ir Mubarako laikotarpiu jis buvo labai svarbus žurnalistas, kuris tuo metu aprašė ir visus revoliucijos įvykius. Tačiau spalio 30 dieną jį išsikvietė karo um, prokuroras į apklausą, apkaltino jį smurto prieš ginkluotas pajėgas skatinimu. Jis atsisakė atsakyti bet kokius karinio teismo klausimus, todėl buvo areštuotas. Tačiau toks atvejis nėra e, išskirtinis, kadangi laikinoji vyriausybė turi galimybę areštuoti um, žmogaus teisų aktyvistus, kurie protestuoja, teisininkus ir taip toliau. Yra per 12 tūkstančių civilių gyventojų teisti karo teismuose. Mes remiame žmogaus teises, žodžio laisvę, religijos laisvę, tačiau tos teisės taip pat turi būti gerbiamos ir Egipto laikinosios valdžios. Žaliųjų vardu ponas Tavareš. Ačiū pirmininkė. Ala Abd El Fat Fata yra tinklaraštininkas iš Egipto. Jis buvo sulaikytas jau ir Mubarako režimo metu. Po to, kai jis buvo paleistas, jo žmona, kuri taip pat yra tinklaraštininkė, pasiūlė jam kartu įkurti internetinį e, portalą, išvykti į užsienį ir iš užsienio rašyti uh, į tą tinklalapį. Jie taip ir padarė, tačiau po kurio laiko jie grįžo į Egiptą, kai prasidėjo revoliucija, e, bandė viską stebėti vietoje. Ir būtent todėl e, naujasis režimas turėjo galimybę jį sulaikyti, nes jis vėl buvo šalyje, jis bus laikytas kartu su Michael Nabil Sanat. E, šio asmens E, sesuo e, dirba aktyviai, dirba gindama civilius gyventojus ir kovodama prieš karo tribunolus ir jų teisę teisti civilius gyventojus. Taigi šie žmonės tikrai kelia susižavėjimą, nes jie kovoja už visų teisės, nereikėtų jų palikti likimo valiai. Dar vienas dalykas. Mes nebegalime ir toliau ignoruoti šio naujo režimo daromų klaidų ir taikomų opresnių priemonių. Taip, Mubarako režimas buvo blogas, tačiau dabar turime režimą be Mubarako, kuris iš esmės nesiskiria nuo Mubarako režimo, nes matome didžiulę netoleranciją. Matome žmogaus teisų pažeidimus ir turbūt reikėtų vengti praeities klaidų ir reikėtų pradėti kritikuoti tai, kas vyksta. Turime keisti savo politiką ir turime taikyti nulinę toleranciją, kai yra pažeidžiamas žmogaus teisės. Pone Ešton turi ryštingiau veikti. Toliau kolega Černiec Kets ir frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Matome, kad Egiptas žengia atgal, bent jau žmogaus teisų srityje. Žmonių ir arabų pavasario svajonės panašu, kad ne, neišsipildys, nebus įgyvendintos, jos liks tik iliuzija. Mus nekarta prieš kelis mėnesius perspėjo, kad neturėtumėm per daug džiaugtis, nes nepakanka vien tik tai nuversti diktatoriaus. Reikia žiūrėti, kas užims jo vietą, kas paims valdžią po diktatoriaus. Taigi perspėjimų buvo daug, bet mes juos neįsiklausėm ir panašu, kad tie perspėjimai buvo teisingi. Galima sakyti, kad buvo sukurta tam tikra laisvės iliuzija. Šiandien beje stebime jos deficitą. Tas pats pasakytina apie išraiškos spaudos laisvę. Aš pats esu tinklaraštininkas, užsijimu tuo jau septynis metus ir aš tikrai išreiškiu solidarumą su tais, kurie kenčia Egipte. Ponas Maštalka guoja NGL frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Gerbiami kolegos, Ala Abd El Fatah bylos atvejis yra tik tai vienas iš pavyzdžių rodančių, kokie mes bejėgiai. E, arabų pavasarį suteikia galimybės e, bevardžiams asmenims, nežinomiems asmenims ateiti į valdžią ir dabar jie turi tam tikrų privilegijų, turi daug galių, bet negalime jais pasitikėti vien dėl to, kad jie garsiai pasisako už demokratiją. Matome, kad praktikoje viskas yra kitaip. Šiaurės Afrikoje senai jau buvo problemų, e, galbūt tai yra ir kolonijinės politikos pasiekmes, tačiau akivaizdu, kad dabar matome, jog atsiranda vis daugiau naujų problemų tai, ką matome šiandien, atitinka tai, kas buvo prieš Irako karą. Tai yra akla konfrontacija su Iranu vietoj kompromisų ieškojimu. Taigi, e, aišku, karinių priemonių taikymas yra daug paprastesnis sprendimas, daug pigesnis sprendimas. Tačiau ar toks sprendimas tikrai būtinas? Ar tikrai mums reikia milijonų Irako? pabėgėlių, Libijos pabėgėlių ir taip toliau. Ne. Mes turime užtikrinti, kad būtų taikomos taisyklės. E, pritariu veiksmams Sirijoje, tačiau nesuprantu, kodėl prieš Sirijos sukilėlius galime naudoti tam tikras priemonės, o prieš kurdus ne. Man atrodo, kad Ala Abdel Fata bylos atvejs turi priminti, kad visiems žmogaus teisės taikomos vienodai. Ačiū, ponas Keli. Beltron. Egiptas yra labai patraukli šalis. Iš tiesų turinti labai romantišką istoriją ir galima prisiminti ir karinės huntos valdymo metus. E, koptų krikščionių e, traktavimas ir elgsena jų atžvilgių yra neprimtina. Aš pats esu krikščionis ir EPP krikščionių demokratų partijos narys. Ir mes tikrai turime padaryti kur kas daugiau, kad pasisakytume už krikščionių teisės ir tuos, kurie yra persikėjami dėl išpažįstamos religijos visame pasaulyje. Aš labai džiaugiuosi, kad asmo, apie kurį mes kalbame, e, pasipriešino kariniai huntai ir kariniam teismui. Mes turėtume paremti tą judėjimą, kuris ragina egiptiečius nekooperuoti, nebendradarbiauti su kariniais teismais. Aš e, manau, kad tokiu būdu mes galėtume nuveikti daugiau demokratijos ir Egipto piliečių naudai. Dėkoju. Dėkoju ponui Keliu. Dabar ponė Kretų. Ačiū pirmininkė, komisarė. Mes visi džiaugiamės dėl arabų pasau... E, pavasario, mes rėmėme visus, kurie kovojo už laisvę ir demokratiją Egipto sosnė. Tačiau dėje reikia pasakyti, kad pasikeitimai Egipte yra minimalus. Toliau armija naudojasi jėga ir vykdo savo valdžią. E, smurtinių įvairių atvejų skaičius auga prieš įvairias mažumas veiksmas prieš koptus. Daugiau kaip 12 tūkstančių civilių gyventojų buvo surinkti karo teismo procesai nuo Mubarako režimo žlugimo, kaip teigia žmogaus teisų gynėjai. Um, ala, um, Abel Fata e, yra tokios situacijos, jis atsisakė e, atsakyti į karinio teismo klausimus, reikalauja civilinio teismo ir mes turime pareikalauti, kad Abdel Fata būtų paleistas, kad jam būtų organizuotas nešališkas civilinio teismo procesas. Mes turime daugiau dėmesio skirti tam, kas vyksta Egipte, kad nesikartotų tai, kas buvo praeitie. Next, next. Pane Korhola. Puhemies, lokakuun alussa Kairossa todistettiin 25 nimi. Ačiū, pirmininkė. Spalio pradžioje kairė žuvo 25 žmonės dėl to, kad karinės pajėgos susidorojo su taikiai demonstravusiais koptų krikščionimis. Tai tikrai labai liūdina, tačiau tai nėra vienintelis atvejis. 12 tūkstančių žmonių buvo teisiami kariniuose, o ne civiliniuose teismuose. Yra Abdel Fatah atvejis, kuris yra įkalintas remiantis sufabrikuotais kaltinimais. Abdel Fatah atsisakė, kad jam būtų renktas teism, teisminis nagrinėjimas karinėme tribunole. Tai buvo drasus žingsnis, tačiau dabar šis asmo yra įkalintas. Egiptas išgyvena demokratinio. Demokratinį perinamąjį laikotarpį ir žiniasklaida, žinoma, čia turėtų vaidinti labai svarbu vaidmenį. Turėtume pasirūpinti, kad būtų pasirinktas politinis kelias ir kad jo pagrindas būtų pagarba visoms teisėms. Dėkoju, ponas Ačiū pirmininkė. Ir a, anksčiau plenarnėje sesijoje kalbėjome apie žmogaus teisų situaciją Egipte. A, jungt Jungtinių tautų žmogaus teisų komisaras taip pat pabrėžė šią problemą, kad žmogaus teisų, žodžio laisvės, teisės burtis asociacija situacija labai sudėtinga ir neraminanti Egipte. Turime pareikalauti, kad Allah Abda El Fatah būtų nedėlisant paleistas. Tai yra tinklaraštininkas, disidentas, kuris buvo taip pat sulaikytas ir Mubarako režimo, ir kuris dabar yra laikomas kalėjime, ir kurį teisę karinis teismas dėl to, kad tariamai jis mm, per Maspero demonstraciją kritikavo ginkluotas pajėgas. Iš Jis tai taip rezumuoja savo situaciją kalėjime. Na, aš niekuomet nesitikėjau, kad atsidursiu kalėjime po Egipto revoliucijos. Visi kolegos sakė, kad e, šis areštas ir tokių sulaikytųjų e, teisimas karo teismuose turi būti nutrauktas. Negali būti tokiu atveju daugiau. O dabar spontaniški pasisakymai, pane Zabors. Ačiū pirmininkė. Tinklaraštininkas Ala Abdel Fatah yra ap apkaltintas tuo, kad skatino prie, smurtą prieš ginkluotasias pajėgas. Tai yra iš tikrųjų prieš tuos, kurie žudė ne, be, nieko nekaltus beginklių žmonės, tačiau um, jis iš tikrųjų kaltino tuos, kurie taiko smurtą. Mes žinome štai kokia situacija yra Slovakijoje. Um, 88 metais Bratislavoje komunistai irgi naudojosi policijos jėga ir nors civiliai gyventojai reikalavo tik tai paprasčiausių jų žmogaus teisų gynimo, jie buvo persekiojami. Todėl tikimės, kad e, Europos parlamentas vykštų krikščionių vardu pasiūs labai stiprų signalą į Egiptą. Krikščionis turi žinoti, kad um, Europos parlamentas reikalauja pagrindinių žmogaus teisų gerbimo, taip pat ir žodžio laisvės, religijos laisvės, nes be tokių garantijų nebus jokios laisvės šalyje. Panas Repo. Yes. Sosiaalisen median asema <clears throat> arabikevään. Ačiū pirmininkė. Socialinė žiniasklaidos padėtis Egipte yra ypatingai svarbi, nes būtent ta žiniasklaida suteikia galimybę gauti informaciją ir perduoti informaciją. Jei tokių tinklų, socialinių tinklų nebūtų, mes nežinotumėm, kas ten vyksta. Yra žmonių, kurie nuolat rizikuoja savo gyvybę skelbdami informaciją internete, tam, kad mes galėtumėm žinoti, kasgi ten vyksta. Tai ypatingai svarbu demokratijai. Tinklaraštininkas Ala Abdel Fattah yra įkalintas. Jis yra Egipto karinės valdžios auka. Jei ne dėl savo veiksmų tinklaraštį internete jis nebūtų sulaikytas, tačiau jis norėjo naudotis pagrindinėmis laisvėmis, žodžio laisvė, išraiškos laisvė ir už tai buvo nubaustas. ES turi laikytis nuoseklios pozicijos ir turime kelti vėl ir vėl šį klausimą diskutuodami su Egiptu. Ačiū pirmininkė. Tikrai liūdna, kad praūžus arabų pavasariui atėjo ruduo ir vėl prasidėjo žmogaus teisų pažeidinėjimai. Man tikrai nerama kelia masinės represijos prieš krikščionis, tos represijos, kurias vykdo Egipto valdžia. Mes e, labai dažnai rengiame įvairias rezoliucijas, kai vykdom net ir mažiausiai išpoliai prieš religinės mažumas Europoje dažnai kritiškai ir save vertiname. Tad reikėtų taip pat griežtai vertinti ir tai, kas vyksta, vyksta Egipte. Turime smerkti krikščionių persekiojimą, turime reikalauti, kad būtų užtikrintas teisingas teismo procesas, bet kad nebūtų krikščionis persekiojami. Pone Karas, ar jūs norite pasakyti, ar jūs mėlyną kortelę naudojate? Pone Basesku. Ačiū pirmininkė. Jeigu lyginame Egipto valdžią su režimu, kuris visiškai nepaiso žmogaus teisų, tai galime ir pasakyti, kad Al-Abdel El-Fatah situacija nėra tokia baisi. Tačiau juk Egiptas siekia demokratijos, todėl jis turi pasirūpinti, kad visi pagrindiniai principai būtų gerbiami. Tikroje demokratinėje valstybėje gyventojų, civiliams gyventojams nėra rengiami karo teismo procesai. Uh, jeigu tai vyksta, aišku, kad situacija gali tapti labai baisi. Um, aišku, kad ginkluotos pajėgos suvaidino svarbu vaidmenį, nuverčiant Mubarako režimą. Ir dabar atėjo laikas, kad tos ginkluotos pajėgos irgi pastų savo pareigų ir leistų susiformuoti tikrai demokratijai. Koptų persekiojimas yra labai svarbus elementas šiame procese. Už tai turi būti aiškiai baudžiama e sou porque vivo num país que em 1970. Abil Fatah užsiemė savo veiklą jau dešimt metų. Po 74 metų ši šalis išsivadavo nuo diktatūros. Ir aš iš patirties žinau, kad pagrindinė svarbiausia laisvė yra informacijos laisvė, jeigu jau norite pereiti prie demokratinio režimo. Na dabar akivaizdžiai matome, kad karinės jėgos tikrai negerbė net ir pagrindinių laisvių. Tai matome iš šių tinklaraštininkų atvejų, iš Al-Abdul Al-Fatah bei Michael Nabil Sanad atveju. Žinome, kokia dramatiška susiklostė padėtis. Akivaizdu, kad tie žmonės, kurie kovojo už demokratiją, dabar yra išduoti. Jie kovojo Taryro aikštėje, dalyvavo tose baisiuose įvykiuose, o dabar jie tiesiog yra išduoti. Turime kreiptis rinktinių tautų specialų įgaliotinį, taip pat ir į ES atsakingus asmenis, kad šie kreiptųsi į Egiptą ir reikalautų, kad Egipto valdžios institucijos keistų savo požiūrį, gertų žmogaus teisės ir išlaisvintų politinius kalinius bei šiuos tinklaraštininkus. Ačiū pirmininkė. 48-ųjų pavasarį, atsiprašau, šių metų pavasarį kilo revoliucijų banga. Matėme arabų pavasarį ir E, norėjome tikėtis, kad tas pavasarį, to pavasario likimas nebus toks pat kaip ir įvykių 48 metais. Tačiau matome, kad, na, žlunga po truputį mūsų viltys, padėtis tikrai negerėja. E, turime stengtis visom priemonėm padėti demokratijai Egipte, demokratiniam judėjimam, uh, Turime užtikrinti žmonių laisvės, taip pat, kad būtų gerbiama žmogaus teisės, stiprinama pilietinė visuomenė. Turime užtikrinti sėkmingą pereimą prie demokratijos. Panie Przewodniczący, e, rzeczywiście dziś po raz trzeci w tym. Ačiū pirmininkė. Jau trečią kartą šiais metais mes svarstame padėtį Egipte. Ir kiekvieną kartą kalba eina apie tą patį, apie žmogaus teisų pažeidimų atvejus. Ir e, taip pat krikščionių persekiojama, bet šiandien mes konkrečiai kalbame apie tinklaraštininką, kuris kritikavo Egipto valdžios institucijas ir armijos veiksmus. Egipto konstitucija garantuoja mhm, religijos ir išpažinimo laisvę, tačiau valdžia veikia taip, lyg tokios teisės apskritai neegzistuotų. Tinklaraštininkai, žiniasklaidos atstovai, aktyvistai besipriešinantis situacijai Egipte yra persekiojami. Taip pat persekiojami ir krikščionis. E, mūsų kaimynystės politika yra įtraukusi ir Egiptą į savo apriepti ir Egiptas gauna mūsų paramą. Ir e, turiu pasakyti, kad mūsų teikiama pagalba turėtų e, būti grindžiama tam tikromis sąlygomis. Viena iš jų turėtų būti pagarba žmogaus teisėms. Ačiū. Dabar ponas Jar. Ačiū pirmininkė. Egiptas yra labai svarbus politinis veiksnys regione. Stabili demokratinė Egipto valstybė stabilizuotų padėtį visame regione. Tačiau reikia, negalima pamiršti tokių svarbių dalykų kaip žodžio laisvė, laisvė burtis į asociacijas, susirinkimų laisvė ir daugybė kitų. Kol kas šios teisės nėra garantuojamos. Įkalinti asmenys turėtų būti paleisti, čia kalbu ir apie tinklaraštininką Tai būtų labai aiškus signalas, rodantis, kad Egiptas rimtai žiūri į savo perėjimą prie demokratinių principų. Aš visiškai pritariu šiai rezoliucijai ir norėčiau, kad komisija pasinaudotų savo galiomis ir padarytų viską, kad demokratija Egipte suklestėtų. Dėkoju, ponas Karas, paskutinis kalbėtojas. Tiesiog norėčiau Jums pranešti, kad po keliarių minučių išvyksiu į susitikimą Beirute, o vėliau vyksiu į Egiptą. E, Egipte svarstysiu tos pačius klausimus. E, šios dienos rezoliucija ir pasisakymai bus mano diskusijų Egipte pagrindas. Tai yra visiškai natūralu. Arabų pavasaris jau baigėsi. Mums yra reikalingos diskusijos apie religijų laisvę, apie žodžio laisvę. Ir tokios diskusijos turi vykti prieš rinkimus. Tai yra labai svarbu. Mes juk norime, kad Egiptas žengtų link naujo pasaulio. Aš tikiuosi, kad šios rezoliucijos bus naudingos. Aš jas tikrai atsižvelgsiu savo susitikimuose Egipte. Pagrindinių teisių hartija yra esmė, kuria vadovaujasi visi dirbantis ir pasisakantis už demokratiją, teisinės valstybės e, principų įtvirtinimą ir žmogaus teisės. Dėkoju dabar komisijos narė, ponė Damanakė. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai demokratinių vertybių žmogaus teisų gerbimas yra kertinis akmuo santykiuose tarp ES ir jos kaimynių. ES ir Egipto asociacijos sutarties antrame straipsnėje yra nustatyta, kad santykiai tarp abiejų šalių turi būti paremti pagarba demokratiniams principams ir pagrindiniams teisėms, taip pat religijos ar tikėjimo laisviai, laisvės burtis į asociacijas ar asocia, ar, ar asamblėjas ir išaiškos laisviai. Reikia pabrėžti, kad ypatingosios padėti sutarties įstatymo išplėtimas ir atnaujinimas Egipte, taip pat ir taikymas per artėjančius rinkimus ypatingai neramina, ypač kai eina kalba apie um, žodžio laisvę, civilinio teisingumo sistemos veikimą ir teisę būti teisimam pagal tarptautinius standartus. Uh, būtinybė užtikrinti viešą tvarką yra legitimi, tačiau tai turi nuosekliai dėrėti su tarptautiniu pilietinių ir politinių teisių akto ir kitų tarptautinių e, dokumentų nuostatomis ir turi nepakenkti sausio 25 dienos revoliucijos dvasiai ir lūkesčiams, taip pat Egipto žmonių siekiui, kad rinkimai būtų tikri ir demokratiški. Tačiau ES pasiūlymas, kad būtų nusiusta mūsų rinkimų stebėjimo misija, buvo Egipto valdžios atmestas. Jie galvoja, kad tarptautinis rinkimų stebėjimas yra kišimasis į jų vidaus reikalus. Nežiūrint to, ES teiks rinkiminę pagalbą rengdama apmokymus bent keliems tūkstančiams aš, nacionalinių rinkimų stebėjimo pareigūnams ir taip pat stiprins pajėgumus vyriausios rinkiminės komisijos Egipto valdžia privalo panaikinti ypatingą padėtį, nes per, pa, pagal ypatingosios padėties įstatymą a, galima sulaikyti asmenys net ir be teismo. Ir tai tokia nuosta ir buvo pritaikyta tinklaraštininkam Ala Abdel Fattah, pavyzdžiui, kuris kaltinamas, kad skatino smurtą prieš ginkluotas um, pajėgas ir puldinio karinius pareigūnus prieš Maspero valstybės e, televizijos pasatas 2011 spalio 9. Um, kai, tai, kad civiliai yra teisiami karo teismuose, aišku, trukdo um, kaltinamiesiems ginti savo teises. Jie turi būti teisiami civiliniuose teismuose. Tačiau rugsėjo 15 dienos ginkluotų pajėgų aukščiausios tarybos pažadas sustabdyti tokią praktiką ne, nebuvo įgyvenintas. ES nuolat reiškia susirūpinimą um, dėl ypatingosios padėties įstatymo ir to, kad yra teisiami civiliai karo teismuose, taip pat ir dėl atskirų atvejų, lab dėl Fatah, Michael Nabil Sadat. Ir čia ES ypatingai nerimauja dėl to, kaip yra išimtis traktuojamos, kuomet galima pritaikyti karo teismą. Ačiū. Toliau seksime, toliau užbaigėme diskusijas dėl Egipto ir šio atskiro Abdelfata atveju ir balsuosime dabar visų pirma dėl Irano rezoliucijos, dėl paskutinių žmogaus teisų pažeidimo atveju.